el señor presidente. Buenos días, kolegas. Labas rytas visiems. Mėly kolegos, bičiuliai, pradedame posėdį. Pone Munys paprašė žodžio. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar dėl darbo krūvio plenarinėme posėdyje aš negalėjau kalbėti apie, pakalbėti apie mūsų kolegę Pakatos. E, tai yra didelis smūgis mūsų Ispanijos delegacijai. Ji mirė iš bado po bado streiko e, Kuboje ir mes prašome, kad visi sąžinės kaliniai būtų išlaisvinti Kuboje. Ir norime išsakyti solidarumo žodžius e, jos atžvilgių ir visų Kubos žmonių atžvilgių. Ir aš manau, kad tai yra proga padrasinti žmonės, pamastyti apie santykius tarp Kubos ir ES dvišalius santykius, tam, kad vyktų konstruktyvus dialogas žmogaus teisų klausimų laikantis ES susitarimų su trečiosiomis valstybėmis. Pirmininkas, ačiū. Tai nebuvo klaus, pasisakymas dėl posėdžio vedimo tvarkos, tačiau tema iš ties buvo labai svarbi. Buvo svarbu e, išgirsti šį pasisakymą plenarnėme posėdėje. Dėkoju už jūsų kalbą. Dabar kitas darbos varkės punktas yra pono Patrao.